ES piliečių naudai. Praėjusio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai e, jau paskelbti. Ar turite pastabų? Atrodo, niekas neturi pastabų, taigi protokolas patvirtintas. Ponas Mauro, prašau žodžio, prašom. Ponas Mario Mauro. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti, kad šį ryt Afganistane du italų kareiviai iš Turino brigados buvo nužudyti antpolio metu. ES atlieka labai sudėtingą vaidmenį, bandydama palaikyti taiką. Todėl norėčiau sesijos pradžioje pareikšti uh, užuojautą aukų šeimų nariams. Dar ponas Pitela, prašo žodžio. Vicepirmininkas Pitela. Pirmininkė, aš paprašiau e, žodžio minutėj, kad pasakyčiau tą patį, ką pasakė ponas Mauro. Taigi aš pritariu jo kvietimui pareikšti mūsų visų užuojautą. Manau, kad visas parlamentas tam pritartų. Mūsų jausmai italų kareivių, pareikšti mūsų jausmus ir užuojautą bei solidarumą kareivių atminimui, jų šeimoms ir pareikšti prieštaravimą prie, prieš bet kokį smurtą. Ir norėtume, kad Europa imtųsi veiksmų, kad taikdariškos pastangos būtų veiksmingesnė, veiksmingesnės ir taikos palaikymo operacijos būtų atliekamos saugesnėje aplinkoje. Ačiū, ponė Pitela, labai ačiū, kad atkreipėte mūsų dėmesį į šį faktą. Mums yra labai svarbu pagalvoti apie smurto aktus, su kuriais susiduria kareiviai aktyvioje karinėje tarnyboje Afganistane ES vardu. Mums yra visiškai įprasta apie tai galvoti tokiu metu ponas Van Ordenas. Pone pirmininkė, atmindami tragiškas žūtis Afganistane, taip pat turėtume atminti, kad beveik kasdien prarandame ir Britų kareivių gyvybės NATO misijos rėmose toje pačioje šalyje. Todėl aš manau, kad žinome, kad turime pripažinti tragiškas žūtis ir turime užjausti jų e, šeimas, nepriklausomai iš kurios šalies tie kariai būtų, būtų kilę. Visiškai su jumis sutinku. Visiškai sutinku su pono Van Nordeno nuomonė. Manau, kad visi panašiai galvojame. Tai yra europiečiai, kurie padeda mums visiems kovojant su e, smurtu ir terorizmu visame pasaulyje. Jie atstovauja mus visus. Ponas Anin monsieur le président je crois qu'il est en effet normal de rendre hommage à ceux qui décèdent au travail. pone pirmininke iš tikrųjų reikia pagerbti e, žmonės kurie žuvo atlikdami pareigą bet yra ir žmonių kurie kenčia atlikdami savo darbą dėl to kad jų darbdaviai neužtikrina jiems saugių darbo sąlygų. pirmininkas ačiū. ponios ir ponai norėčiau Jums e, pranešti svarbu